protokolas bus pateiktas kito posėdžio pradžioje. Jeigu, kitų, jeigu nebus išlygų, mes tada perduosime visus priimtus tekstus visoms reikiamoms institucijoms. Posėdis dabar baigtas. Visiems dėkoju. Geros popietės ir saugaus. saugaus